įstatymą dėl parlamento narių e, išrinkimo pagal, pa, pagal visuotinę rinkimų teisę. Alde frakcija informavo mane, kad ponas Johannis Kornelis Van Balen buvo paskirtas į tarparlamentinę delegaciją ryšiams su Afganistanu vietoj pono Karlo Haglundo. Ar kas nors turi kokių pastabų tuo klausimu? Jei ne, tuomet tam paskirimui pritarėme. Toliau.